Okay, we start our afternoon session. Puiku, pradedame po pietinį posėdį. Pirmiausia, skirsime um, ehm, SRB narius. E, sveikinu e, pona Marčiado, kuris yra siūlomas Europos komisijos kandidatu. Uh, į valdybą. Mūsų klausimas vyksta pagal 56 straipsnį SRM reglamento, kuriame yra pasakyta, kad taryba priima įgyvenimo sprendimą dėl pirmininko, vicepirmininko ir ketvirtojo SRB narių paskirimą. Po Europos komisijos pasiūlymo, kuris turi būti patvirtintas e, parlamente e, keitimusi nuomonėms bus taikoma tokia procedūra. Pirmiausia, Pedro Mačiado maždaug penkių minučių įžanga pasakys, po to e, keturios minutės klausimams ir atsakymams e, su galimybė patikti papildomą klausimą per tą patį laiko tarpą. Kiekviena frakcija turės e, po vieną galimybę pasisakyti. Jeigu liks laiko, papildomai po dvi minutės kiekvienam su, suteiksime, norinčiam pasakyti spontanišką tvarką, atsižvelgiant į kiekvienos frakcijos politinį svorį, jeigu liks laiko ir jeigu kandidatas norės, e, jis turės galimybę maždaug dviejų minučių e, išvadas pasakyti, baigiamąją kalbą pasakyti. Dabar suteiksiu žodį ponui Mačiadu. So, Gerbiama pirmininkė, gerbiami nariai, man didelė garbė Ir jaučiu didelį atsakomybę dalyvaudamas e, kandidat, e, tai, tai, kad esu teikiamas kaip kandidatas tapti SRB narių. Europos parlamento vaidmuo yra labai svarbus Europos Sąjungai ir e, mes turime kalbėti apie tos institucijos sustiprinimą. Aš pirmiausia pristatysiu savo prioritetus naujame režime, aš pristatysiu savo profesinę patirtį, nueitą kelią ir pasirengimą einamam darbui. E, Kartu su bendruoju priežiūros mechanizmu e, bendrasis pertvarkymo mechanizmas yra labai svarbus pasiekimas bankininkistės sistemoje. Nors mums iki šiol patinka e, indėlių draudimo sistema, ji neturėtų trukdyti ryštingų jiems veiksmams kitose srityse. Uh, Nuo pat pradžios SRB Europos bankų gelbėjimo sistemos režimą e, vykdo ir bendras e, gelbėjimo mechanizmas yra sukurtas. SRB sukūrė visą teisę veiklos sistemą per labai trumpą laiko tarpą. Tai leidžia e, gerai planuoti bankų gelbėjimą ir priimti sprendimus per kelias savaitės. Tačiau bankai pertvarkomi ir gelbėjai netaip greitai, kad iš tiesų būtume veiksmingi, turime turėti e, teisinių ir operatyvinių gebėjimų. Norėčiau išskirti keletą iššūkių, kurie mūsų laukia šio požiūriu. Pirmiausia, mes dirbame dviejopoje aplinkoje, rezoliuc... E, bankų gelbėjimo pertas į Europos lygmenį visoms svarbiausioms e, bankininkystės grupėms, bet tačiau nacionaliai bankai, kurie netlaiko viešų interesų testo, negali pasinaudoti tą sistemą. Um, Bankų gelbėjimo įstatymų įvairovė sukelia nemažai kliūčių. Mes turime kalbėti apie gelbėjimo režimo konstitucinį pagrįstumą. Taip pat suprantame, kad reikia kalbėti apie Europos ligmens bankų gelbėjimo sistemų sukūrimą turime kalbėti apie tas bankų grupės, kurios neatlaiko viešų interesų tes patikrinimo ir kaip su jais elgtis. Mes turime galvoti, kaip pasinaudoti kitų valstybių patirtimi, kitų užsienio jurisdikcijų patirtimi. Pirmiausia, likvidumas ir bankų gelbėjimas yra labai rimtas iššūkis, kuris leidžia uh, E, tas sistemas gerai gyventi. Iš karto po banko pertvarkymo ir gelbėjimo ateinančios dienos yra būtiniausias svarbiausių e, funkcijų atlikimui, pavyzdžiui, indėlių išgelbėjimui. Po e, banko gelbėjimo bus numatyti tam tikri buferiai bankams, o paskui prasidės garantinės finansavimo sistemos mechanizmai bus taikomi. Daugumai bankų trūksta e, tais atvejais likvidumo. Absoliutus gelbėjimo likvidumo mechanizmas yra būtinas ir mes suprantame, kad dėl to gali kilti abejonių pačia e, banko pertvarkymo ir gelbėjimo sistema. Reikia pakeisti turimų išteklių kiekybę ir kokybę. Viskas e, susiveda į bankų finansavimo planus, ypač kai kalbame apie tuos bankus, kurie susiduria su ypatingai sunkumais užtikrindami e, rinkos gilumą. Turime kalbėti apie e, atsitiktinių įsipareigojimų traktavimą banko pertvarkymo atveju. Kalbame apie kreditinius laiškus, pavyzdžiui, E, bilinėjimosi bylas ypač ir daugelį kitų dalykų. Tie įsipareigojimai e, priklauso e, nuo pasirinktų gelbėjimo priemonių. Dažnai tos priemonės būna banko balanse neužfiksuotos. Suprantame, kad dažnai prieš banką gelbėjant jau būna iškeltos baudžiamosios bylos ir kartais tam reikia numatyti kapitalo po, po gelbėjimo. Suprantame, kad bankų gelbėjimo sistemoje reikia sukurti precedentų teisę. E, Europos bankų gelbėjimo sistemos galimybės e, turi susivesti ne tik į teisės aktus, bet į konkretų mechanizmą. SRB, nacionalinės gelbėjimo institucijos turi vadovautis nacionalinę praktiką ir Europos praktiką gerbiami parlamentarai, kodėl man atrodo, kad aš tinku šiam darbui, žinant mano profesinę e, patirtį. Aš esu dirbęs finansų ir banko reglamentavime nuo 2000, 2001 e, metų tą dirbo E, ir Europos ir nacionalinių lygmenių priežiūros ir reglamentavimo srityje dirbu per tuos metus, atlikau daug įvairių funkcijų, e, nešiau skirtingą atsakomybę už skirtingus subjektus, e, dirbu skirtingoje aplinkoje, ypač prie to, kai prisijungiau prie ECB 2001 metais, mano profesinė patirtis um, e, praturtėjo, nes teko išspręsti daug skirtingų iššūkių ir uždavinių, ypač kilus Europos kilus ekonominė krizė ir kai reikėjo pradėti bankų gelbėjimo sistemą. Uh, Per pasarąjį dešimtmetį mano karjera pasipildė skirtingais, e, skirtingą kvalifikaciją. E, Portugalijos gelbėjimo rezoliuciją rengiant labai aktyviai dalyvau, paskui aš e, dalyvavau um, tų taisyklių įgyventinime Portugalijoje, kai reikėjo uh, gelbėti vieną Portugalijos bankų, kuris pasitarnavo pavyzdžių kitiems bankų, kitam bankų gelbiniu, dirbdamas privačiame sektoriuje, aš um, prisidėjau prie e, vieno iš didžiausių Andoros bankų e, susidūrusio su labai rimtų pinigų plovimo atveju gelbėjimo ir galiausiai e, paskutinėme savo karjeros etape aš dalyvavau svarstant vieno banko gelbėjimą ir nagrinėjant jį teisme. E, ta bankų gelbėjimo sritis susiduria su daug skirtingų iššūkių. Tai neapsiriboja tik tai bankų išpirgimu. Mes turime galvoti apie akcininkų, skolininkų, e, paskolų turėtojų apsaugą. Ši paradigma e, nebūtų veiksmai gyvendinta, jeigu institucijų uh, E, gelbėjimo galimybės nebūtų garantuotos deramose planuose, deramų planavimų. Mano karjera suteikė e, man įvairią daugia kultūrinę pa, e, kvalifikaciją, mano profesinė patirtis labai turininga ir aš manau, kad ECB ir, ir Portugalijos finansų ministerija man bus labai naudinga. Tai yra tvirtas pagrindas man dirbti šį darbą SRB, man būtų labai didelė garbė dirbti SRB ir turiningai prisidėti prie uh, Europos projekto pamatų tvirtinimo. Ačiū. The... Dėkoju. Dabar pirmasis klausimas. Markus Ferber, PP. E, Bei der Abwicklung von Banken äh, ist die korrekte Bewertung von Aktiva insbesondere. Jūs atrodo suprantat vokiškai labai gerai. Mes e, labai daug kalbame apie uh, uh, pa, tai, kad bankų gelbėjimas susiduria su dideliu lauko, laiko spaudimu ir kreditoriai neturi laiko stebėti, kas vyksta. Ispanijos banko populiar uh, buvo priimti uh, E, labai sudėtingi sprendimai. Ko mes galėjome iš to pasimokyti? Ką jūs išmokote per iš to? Um, framework... Vertinimo mechanizmas yra esminis sėkmingo pertvarkymo mechanizmo elementas. E, tai e, reikia, kad galima būtų sparčiai veikti per vadinamąjį pertvarkymo vikendą, turėti e, tinkamai sukurti ir egzistuojančią vertinimo sistemą. E, paprastai e, reikia vengti tokių vertinimų, kurie būtų artimi rinkos vertinimui, reikia tinkamo ir atsargaus vertinimo, kuris būtų artimas tikrai vertei. E, mes e, kalbame apie bankus, e, susirūpinimus, dėl kurių dar nesibaigęs, o tebesitęsia. Kalbant apie padarytą pažangą, SRB tai e, jau yra tam tikra vertinimo sąranga. E, per, per savaitgalį, taip sakant, galima jau veikti ir tada, nepriklausomai nuo to, kokį pertvarkymo įrankį taikysite, e, turės būti pilnai absorbuoti nuostoliai. Taigi ta analizė turi būti korektiška ir e, taip pat reikia galvoti apie e, rekapitalizavimo poreikius, kad ta veikla toliau būtų tęsiama tinkamu pagrindu. E, kokia kartais iškyla problema, kalbant apie pertvarkymą, konkretų pertvarkymą, tai, tai E, nuo ko mes pradedame. Pradedame nuo banko balanso iki to momento, kai e, banko pertvarkymas prasidėjo. Nors ir atrodo, kad tai linearnė veikla, bet per e, savaitgalį gali atsitikti taip, kai jūs rengiate vertinimą, kad negalėsite šimtų procentų užtikrinti tinkamų korekcijų, kurios atspindėtų ne tik tai, e, kiek e, reikia e, absorbuoti nuostolių, bet taip pat ir rekapitalizavimo poreikių dydžio negalėsite įvertinti. Taigi, iš esmės, reikia nuolatos stebėti kainodaros veiklą, banko balanse arba tame balanse, kuris e, e, išryškės po pertvarkymo savaitgalio. Ir čia e, svarbu turėti labai teisingą, sveiką požiūrį, reikia būti pasirengusiems ir toliau taikyti korekcijas, bet turi ateiti ir momentas, kada tą vertinimą reikia uždaryti, ir suteikti rinkai tikrumo. Ir e, būtent tą rodo e, konkretus mano minėtas pavyzdys, kai mes po kelių a, e, savaičių sugebėjome uždaryti balansą, jau padarė atitinkamus koregavimus, kad galima būtų vėl atgauti rinkos pasitikėjimą. Na ir dar trumpai, žinoma, tai nieko bendro neturi su vienu iš atvejų, e, kurį jūs paminėjote, banko populiar atvejį. E, čia e, kalbame apie visiškai atskirą vertinimą nemokumo atveju, kur jūs e, vertinate kreditorių poziciją, žvelgiant į e, kuris scenarius bus, bus pasirinktas - pertvarkymo ar likvidavimo. Ir e, tokiu atveju skolos turėtojai paprastai nėra palankiau vertinami Ir tas būtų taip pat pasakytina apie e, tuos e, senior debtors. Panas e, Pereira. Labai ačiū, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs Europos parlamente. Jūsų profesinė patirtis, gyvenimo patirtis bankų reguliavimo srityje, bankininkystėje, finansų sistemoje, ne tik Portugalijoje, bet ir Europoje yra labai naudingi. Be to, turime kalbėti apie jūsų ankstesnę kvalifikaciją. Jūsgi esate juristas. Be bejonės tai e, garantuoja, kad jūs esate geras kandidatas. Tačiau vis tik tai būtų įdomu sužinoti, kaip e, Ką Jūs galvojate apie Europos bankininkystės plėtros patirtį? Tai mums yra labai svarbu. E, kaip keisys Europos bankininkystės taisyklės atsiradus e, naujiems iššūkiams? Kaip būtų geriausia e, konkrečius aspektus keisti? Pavyzdžiui, kai kalbame apie bankų uh, E, vertinimą. Portugalijos patirtį galėtumėm pažiūrėti. Pavyzdžiui, Špiritų Santo gelbėjimo procesą jūs organizavote. Ir e, tai e, santykinai buvo traumatiškas atvejs, nes buvo gana daug skaudžių pamokų iš to banko padaryta. Ir ES teisinių požiūrių buvo pritaikusi labai griežtų priemonių. Ir aš norėčiau sužinoti, ką mes turėtumėm iš praeities klaidų pasimokyti. Uh, Ir pirmiausia, pagalvokime, e, ką išmokti iš to konkretaus bankų, Portugalijos banko atveju ir kaip reglamentavimo bazė galėtų būti pakeista bankų gelbėjimo labui, kad e, e, finansų rinkos stabilumas būtų užtikrintas. Prašom. Gal galėčiau pradėti nuo, e, nuo veiklos aspekto, kalbant e, apie tai, kur galime nu, nu, nužengti, o paskui grįšiu prie pertvarkymo mechanizmo. E, žiūrint į schemas, kurios leistų atlikti banko pertvarkymą. Tai pirmiausia, reikia užtikrinti lankstumą, kalbant apie pertvarkymo planavimą. nes gali atsitikti taip, kad tai, e, ko jūs iš tiesų imsitės, nebūtinai atitiks tai, ką būsite suplanavę. Taigi reikalingas tam tikras lankstumas, nes e, labai dažnai e, idiosinkratinės priežastys, kurios nulėmė banko pertvarkymą, gali pareikalauti skirtingų schemų Bet e, žinoma, e, pertvarkymo planavime reikia labai e, sustaryti tikslų vaizdą apie įsipareigojimus. Nuo to priklauso pertvarkymo sėkmė. Jeigu negali pertvarkymo institucija tinkamai įvertinti įsipareigojimų, bus labai sunku įgyvendinti pertvarkymą, ypač pertvarkymą, kuris remiasi išpirkimu. Ir e, viena pamoka, kurios pasimokėme šiuo konkrečiu atveju, yra e, suvokimas, e, kiek banko įspareigojimo ar į, gal ir ar, ar trečiųjų šalių E, skolos e, įtakos e, mažmeninius investuotojus. Mažmeniniai investuotojai dažnai yra indėlininkai, tad jeigu reikės nurašyti mažmeninio investuotojo poziciją, tai gali E, paskatinti indėlių atsijėmimo e, bangą. Antra, e, ginčiai teisme, bilinėjimasis ir tai taip pat yra labai svarbu bankui norint atgauti rinkos pasitikėjimą. Taigi labai svarbu pažiūrėti e, į ben, e, į e, minimalių nuo savo lėšų ir tinkamai įsipaigojom reikalavimą, galvojant apie e, mažmeninius investuotojus. Ir čia problema e, yra tame, kad kartais netitinka e, bendrasis e, pertvarkymo mechanizmas ar sąranga ir nacionalinės sąrangos kai yra toks netitikimas, tada galima tikėtis, kad bankas bus likviduojamas nacionaliniu lygiu, bet dažnai būna netaip. E, nacionaliniai e, nemokumo įstatymai e, gali nenumatyti likvidavimo, netgi jeigu tas bankas jau paskelbtas likviduojamu. Tad šia prasme daug kas gali priklausyti nuo konkrečios pertvarkymo schemos. Garkano. Aš noriu susilti ties e, štai kuo. E, jeigu kalbame apie pertvarkymą, tai ar ta direktyva yra skirta e, daugeliui ar tik tai keletui? Mes matome tačiau, kad E, e, kalbant e, apie atskirų valstybių vadovybės, vyriausybės, tai kalbant apie kitus, jie kalba apie tai, kad nenorėtų, kad būtų išpirkinėjama Bet kai ateina laikas patiems, taip elgtis laikosi kitokios pozicijos. sakysime, turime banką, kuris e, yra prižiūrimas ir kuriam turėtų būti taikomas e, bendras pertvarkymo mechanizmas. E, atsižvelgiant į pastaruosius kelis atvejus, turėtų būti pertvarkomas kitaip. Esminis klausimas iš e, kiekybinio požiūrio taško, ar, ar tas e, pertvarkos mechanizmas yra keliems ar, ar daugeliui, aš nenorėčiau kalbėti, e, ar nemokumas turėtų būti suprantamas kaip defaulto opcija. E, yra e, nuo atsakymo į tą klausimą jūs tada arba pasirinkote e, tvarking, e, pertvarkymo mechanizmą ar kitą kelią testinio stabilumo priemonės ir taip toliau. Svarbu yra suprasti, kiek bankas e, gali žlugti ar žlugs. Ir e, čia yra įmanomas e, viešojo intereso testas. Kitaip sakant, kokį vaidmenį konkretus bankas vaidina rinkoje, valstybėje narėje ir kiek tai įtakotų finansinį stabilumą, jeigu būtų pasirinktas likvidavimo kelias. Man tai galų galia yra esminis klausimas. Ir čia gali būti taip, kad mes ja, galų gale e, eventualiai gali pasirodyti, kad daugumas iš bankų tokios funkcijos netlieka. Ir jeigu taip, tai tada iškyla klausimas, E, kokiu lygiu likvidavimas pagal e, nacionalinius nemokumo įstatymus yra e, efektyvus ir veiksmingas. Ir čia turime ir sutelkti savo dėmesį. Galime pamatyti, kad bus tokia nacionalinių nemokumo įstatymų įvairovė. Ne tik kalbant apie likvidavimo stimulus, taip pat ir, bet taip pat ir apie hierarchiją, kreditorių hierarchiją ir taip toliau. E, e, taigi bus tokia įvairovė, kai e, mums galų gale teks suvokti, kad reikia pasirinkti tam tikro derinimo harmonizavimo kelią. Vietoj to, kad pasirinktume tą pradinį likvidavimo kelią. E, jeigu manytumėte, kad tai nėra realistiškas e, metodas, tai, kaip aš sakiau e, pirminiam pasisakymę, mes bent jau turėtume bandyti ieškoti tam tikrų suderinimų mechanizmo paleidimo lygyje. Ir tada galime ieškoti režimą, kur DGS e, galėtų e, veikti vietoj alternatyvių e, priemonių. Tokiu atveju pasiribimas GS galėtų būti veiksmingas kelias bankams, kurie yra likviduojami, e, kada jie galėtų išėti iš rinkos, e, perkeliant e, turtą arba būtų likviduojami per didžies. Ponas Urtesu, dėkoju už tai, kad jūs pas mus atvykote. Tris klausimus turiu jums. Pirmiausia, dėl viešų interesų vertinimo. Kaip jums atrodo, Ar šiuo metu mes turime pakankamą teisinį pagrindą, nes žinome, kad šiuo klausimu priimti įvairūs teismų sprendimai ir tai neaišku, kaip galima būtų interpretuoti tą savoką. Tai yra pirmasis klausimas. Antras klausimas yra susijęs su per, bankų pertvarkymo planais. Mes žinome iš patirties, kad Pernelik lietai rengiami yra bankų pertvarkymo planai. Kaip Jums atrodo, kaip galima būtų paspartinti šį procesą, užtikrinti, kad jis būtų įsamesnis? Ir trečias klausimas bus toks. Kas vyks tuomet, kai bankas yra pertvarkomas ir kai de, uh, akcininkai kenčia nuo netinkamos pardavimo veiklos? kaip galima būtų kompensuoti nu, tokiu atveju padarytus nuostolius dėl viešo intereso vertinimo. Taip, iš tikrųjų, tai yra neįtina aiški savoka. Ir kartais tokias savokas apibriežti yra labai sudėtinga arba jos yra aiškinamos netinkamai. Uh, Tą tiesakau tiesiog kaip tokį pareiškimą, ne, nieko nenoriu kaltinti. Aš manau, kad mes turime suprasti, kiek galima pertvarkant banką įvertinti jo svarbą visuomeniai ir kiek tą galima atskirti nuo viešo intereso vertinimo, kai teikiama yra vieš, valstybės pagalba. Uh, Aš manau, kad pirmiausia reikia susitarti dėl to, kaip atliekamas yra vertinimas. Ar viešųjų įstaigų atliekamas vertinimas netinka, kai kalba eina apie bankų pertvarkymą, ar ne? Nuo šito klausimo reikėtų pradėti. Ir po to, kai lyginamos bus šios dvi šios savokos interpretacijos, galima būtų pradėti įsamesnį diskusiją apie tai, ar nereikėtų griežčiau vertinti viešą interesą, ar nereikėtų sugriežtinti viešo interesų vertinimo sistemos. Aš siūlyčiau štai taip tą klausimą vertinti, tokį metodą taikyti. Man atrodo, kad jis būtų veiksmingesnis ir racionalesnis, ypač atsižvelgiant į ankstesnę mūsų patirtį. Dėl bankų pertvarkymo planų Aš nemanau, kad jie yra rengiami pernelik lietai. Aš manau, kad reikia suprasti, kad bankų pertvarkyvamo planavimas vyksta pagal tam tikrą ciklą. Ir tos bankų grupės, kuriomis šiandien rūpinasi bendrasis bankų pertvarkymas, rūpinasi bendrojo bankų pertvarkymo valdyba, patenka į tą grupę, kuriai taikomas yra da, tam tikras darbas etapais. Ir šiemet prasidės pirmieji to ciklo, ciklo dalis, pirmoji to ciklo dalis prasidės. Ir čia galima irgi paminėti ir tai, kaip bus vertinami nuo savų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimai. Ir gal pagalvosime apie tai, kaip, kas vyks nacionalinių lygmenių. Uh, Aš kalbu apie tos bankus, kurios prižiūri, už kurios yra atsakingas nacionalinės pertvarkymo institucijos. Manau, kad turime suprasti, kad mūsų bankų sektorius yra įvairus ir bankų struktūros taip pat labai skiriasi visoje Europos Sąjungoje. Kai kur egzistuoja tokios linijinės bankų grupės, kitur bankai veikia kaip kooperatyvai arba bankai, kurie veikia kaip e, da, savitarpio pagalbos e, da, fondai. Taigi da, užtrunka iš tikrųjų da, parengti banko pertvarkymo planą. Ir ne visuomet nacionalinės pertvarkymo institucijos turi da, jiems reikalingų da, išteklių. Ir labai svarbu yra suprasti, kad prasideda tas tiklas, kurį aš minėjau, jis prasidės balandž, šių metų balandžio mėnesį. Dėl netinkamo pardavimo, aš manau, kad bet, ka, bet kas, bet koks skolos gavėjas, kuris nukenčia nuo netinkamos pardavimo veiklos, turi gauti kompensaciją. Tai yra labai reikalinga. Ir atsižvelgdamas į Portugalijos patirtį, aš galiu pasakyti, kad tai taip pat yra būtina tam, kad galima būtų uh, išsaugoti banką. Kohajus Mar iš Guė. E- Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sugrįžti prie e, gelbėjimo procedūros visų pirma ir sprendimų prieimimo procedūra yra labai svarbi šio požiūriu. Aš jau mačiau, kad ir toliau tiek Europos komisija, tiek kitos suinteresuotos pusės laikosi įpročio spręsti kiekvieną atvejį atskirai ir dėl to kyla problemų. Pažvelgime į visą eilę konkrečių uh, bankų gelbėjimo procedūrų. Yra buvę panašių bankų, panašių situacijų. Uh, kai e, e, buvo galima pasimokyti Portugalijos atveju. Ne nacionalinė administracija, o Europos komisija e, bandė paremti galimą banko pirkėją. Kaip būtų galima apriboti galimybės sustiprinti uh, priežiūros institucijų patikimumą tokiame procese, kad jos atrodytų patikimesnės ir kad jos galėtų įvardinti, kas iš tiesų turi mokėti. ES lygmenių komisijos tarnybos atlieka svarbiausią vaidmenį pertvarkant bankus, bet ar neturėtų būti pačios valstybės narios už tai atsakingos, jos turėtų viską mokėti. E, nes pagal demokratinę tvarką uh, Būtent jos turėtų būti atsakingos. Kitas dalykas e, - finansų e, integracija ES lygmenių. Europos komisija, Europos komisija, Centrinis bankas yra parengę labai daug įvairių dekretų, nurodymų ir panašiai. Internete tą galima atrasti. Bet tuo pat metu matome, kad bankininkistės sistema yra labai susiskaldžiusi ir mes turėtume su, ta, e, su tuo skirtumais kovoti. Toks integravimas reikštų, kad bankų koncentracija pačioje ES turėtų būti mažinama. Man kyla klausimas, ką Jūs galvojate apie tokią galimybę mažinti bankų koncentraciją. Būtent kai kurios priemonės galėtų pagal dabartinę sistemą tik dar daugiau padidinti bankų koncentraciją ir rizika dėl to tik išauktų. Ačiū. Uh, jūs paminėjote iš tiesų labai aktualius klausimus pirmiausia skolų atvejai ir pertvirkimas tokiais atvejais. Reikia kiekvieną atvejį išnagrinėti atskirai. Aš turiu pasakyti, kad mes vykdydami banko pertvarką turime lankščiai elgtis ir aš galiu Jums pasakyti, kad takydami tą pačią pertvarkymo priemonę mes turime pasiekti įvairių tikslų priklausomai nuo aplinkybių. perš banko atvejais, pavyzdžiui, ten iš tikrųjų nebuvo pertvarkymo, tiesiog mes neturėjome e, pirkėjo šiam bankui. Todėl tam, kad išsaugotume finansinį stabilumą ir apsaugotume indėlininkus, mes turėjome perkelti beveik visą turtą ir įsipareigojimus kitur. Kodėl? Todėl, kad mes nenorėjome, kad e, visa grupė nukentėtų dėl vieno banko. Yra dar vienas atvejis, da, da, jis ne iš ES patirties, bet vis tiek yra svarbus. Andoros da, institucijos. FinCEN nusprendė, kad da, da, tas banka, per tą banką buvo plaunami pinigai. Tuomet mes sudarėme tokį tarpinį banką. Kodėl? Uh, todėl kad e, kiek, e, kiekvienas indėlis patekęs į tą banką turėjo būti įvertintas ir ta, e, tik patikrinimo galima buvo leista naudoti ta, tuos pinigus. Taigi mes naudojame tą pačią priemonę, tačiau ji leidžia mums pritaikyti įvairius sprendimus, siekiant pirmiausia apsaugoti indėlininkus ir finansinį stabilumą. Ir aš manau, kad mums abiem atvejais pavyko pasiekti mūsų svarbiausią tikslą. gali kartais atrodyti, kad e, tie galiojimai naudojami kažkaip da, e, e, be jokios tvarkos. Bet aš manau, kad reikėtų tais atvejais, kai kyla klausimų, labai gerai juos pagrysti. Reikia suprasti, Kodėl yra siekiama pertvarkyti banką vienu, vienokiu būdu, o ne kitokiu? Ir kiekvienu atveju reikia, dengiant pertvarkymo schemą, atsižvelgti į jūsų pagrindinius tikslus, kurių siekiama. Ir aš manau, kad mes negalime apie jūsų minėtą banką kalbėti. Da, ne, dėl konfidencialumo ir da, e, be abejo e, dėl to, kad e, kritikuoti gal jį ir galima būtų, bet reikia suprasti iš tikrųjų, ko siekiama. Ir kai kalba eina apie žlungantį banką, reikia įvertinti, kaip jo žlugimas gali paveikti finansinį stabilumą. Ir tai yra svarbiausias tikslas. Svarbiausias klausimas. Dėl finansų. Uh, integracijos, aš manau, kad viena iš, iš šiandienos problemų yra ta, kad mūsų rinka yra susiskaldžiusi. Finansų rinka apskritai, ypač po krizės, pasidarė labai fragmentiška. O tai yra visuomet nenaudinga, kai galvojama apie tai, kur galima būtų įdėti kapitalą, kaip paskirstyti kapitalą. Ir taip kapitalas da, uh, paskirstomos tam tikrais blokais ir tai trukdo likvidumui ir ūkiui. Ir nematau, kad konsoliduojant bankų sektorių mes pasiektume tinkamą tikslą. Aš manau, kad mums reikia geriau kovoti su pertikliniais gebėjimais sektoriuje. Bet nepamirškime kartu, kad tie pertikliniai pajėgumai yra naudingi vartotojams ir indėlininkams. Ir aš vertinčiau tą situaciją būtent iš vartotojų, indėlininkų, iš taupimo įstaigų perspektyvos. Jiems reikia labiau integruotos rinkos, nes tuomet jų indėliai bus geriau apsaugoti. Dėkoju. Tai buvo paskutinis klausimas ir baigėme Pedro Makado klausim, klausimus. Atsiprašau, mes šiek tiek vėluojame. Taip, aš pamiršau. Ar jūs norėtumėte dar pabaigai ką nors pasakyti? Dėkoju, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų klausimus ir dėkoju už galimybę su Jumis pabendrauti. Taip, atsiprašau, šiandien iš tikrųjų mes susitiksime su keliais kandidatais. Taigi dabar darome vienos minutės pertraukėlį ir po to perėsime prie kitų kandidatų. Okay. We can move to the next hearing. Galime perėti prie kito klausimo. Vis dar kalbėsime apie bend, e, bendrosios pertvarkymo valdybos nario paskirimą. Šį kartą sveikinu poną Saurinį. Jis yra siūlomas SRA narių Europos komisijos. Uh, Klausimas su ponu Saurina vyksta pagal SRM reglamento 56 straipsnį, kuriame yra pareikšta, kad taryba priima įgyvendinimo sprendimą dėl pirmininko, vicepirmininko ir keturių viso teisų SRB narių paskirimo. Po to, kai yra Europos parlamente patvirtinamas Europos komisijos pasiūlymas, pagal uh, sutartą praktiką bus pritaikyta tokia procedūra. Penkias minutės jie surina įžangai, Po to keturios, keturių minučių klausimų ir atsakymų e, seka, suteikiant galimybę e, teikti papildomą klausimą per tas keturias minutės. Kiekvienai frakcijai suteikiamas vienas keturių minučių e, tarpelis kalbėti. Jeigu liks laiko, papildomai po dvi minutės galėsime skirti spontaniškiams pasisakymams. Atsižvelgiant kiekvienos frakcijos politinį svorį, jeigu liks laiko, aš pakviesiu poną Sorinį apibendrinti per dvi minutės. Ačiū. Taigi, dabar suteiksiu žodį ponui Soriniai. Dėkui, gerbimoji pirmininkė, parlamento nariai, ponės ir ponai. Man e, didelė garbė šiandien e, pasisakyti komitete, kuris e, vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant finansinį stabilumą Europoje. Jis daug prisidėjo prie bankininkystės E, teisės aktų e, prieimimo ir prie bendros pertvarkymo valdybos sukūrimo. Bendra pertvarkymo valdyba padarė nemažą e, pažangą, užtikrindama bankų stabilumą. Daug padaryta per palyginti trumpą laiką, numatyti specialus reikalavimai e, svarbioms finansų institucijoms Europoje. 2017-aisiais e, e, Ispanijai e, teko pertvarkyti strategiškai svarbu banką. Taigi kandidatavimas į šią valdybą man yra didelis iššūkis mes turime užtikrinti, kad bankų pertvarkymas sušvelnintų E, galima poveikį finansų sektoriui. Svarbu e, ginti viešai interesą e, savo karjeroje, kur visą laiką dirbau viešajame sektoriuje, aš visą laiką siekiau šių tikslų. Aš baigiau penkių metų ekonomikos studijas, e, po to e, e, dirbau, buvau doktorantu, po to dirbau pertvarkymo, bankų reikalavimo, priežiūros srityse, bankininkystės sektoriuje. Pradėjau karjerą nuo bankų priežiūros, paskui perėjau prie bankų stabilumo reikalų e, atitinkamuose skyriuose ir departamentuose. Beveik prieš tris e, metus aš tapau e, Ispanijos banko departamento atsakančio už bankų gaivinimą ir priežiūrą e, generaliniu direktoriumi. E, man e, teko sukaupti nemažai vadovavimo patirties įvairiuose departamentuose, vadovaujant daugiau kaip 220 žmonių kolektyvams. Aš turiu patirties nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenių. Pastaruosius 15 metų atstovauju Ispanijos bankui įvairiuose tarptautiniuose forumuose. E, šiuo metu e, esu EBI priežiūros valdybos e, narys. Taip pat dirbu ir su bendraja pertvarkymo valdyba. Man teko atsakyti už 2005 metų Ispanijos mechanizmo e, e, sukūrimui, kuris e, leido sukurti kontraciklinį kapitalo buferį. Tai leidžia man teikti, kad aš, būdamas valdybos nariu, išlaikysiu savo nepriklausomumą ir panaudosiu savo kompetencijas. Pagaliau daugiau kaip du metus aš e, artimai bendradarbiavau su bendrojo pertvarkymo valdyba, e, būdamas e, atitinkamas Ispanijos institucijos vadovu. Likvidumas ir pertvarkymas, bankų nemokumų režimų harmonizavimas, režimo E, likviduojant vidutinius ir mažuosius bankus sukūrimas e, yra e, mano veiklos sritys. Mano karjera dirbant centrinėme banke leidžia man teikti, kad aš esu pasiruošęs prisidėti prie šių tikslų pasiekimo europinių lygių. Jeigu būsi parinktas, tai e, labai ryštingai e, bandysiu kovoti su iškylančiais iššūkiais ir prisidėsiu prie Europos mūsų bendrų namų gerovės. Dėkui. Dėkoju. Pirmasis paklaus Markus Feiber, EPP frakcija. Labai ačiū, ponė Sarinė, sveikinu iš čia. O nuo to laiko, kai sukurta bankų sąjunga, kai kurie bankai susidūrė su rimtais sunkumais ir kilo daug klausimų, kaip su tais bankais reikėtų elgtis. Ir ar iš tiesų ta bankų likvidavimo procedūra turėtų būti panaudojama. Pavieniais atvejais matėme netitikimų ir yra sukurtas įspūdis, kad kai kurie tie atvejai um, netitiko bendros sistemos e, idėjų. Pastaraisiais metais mes daug ko pasimokėme iš praeities klaidų, ką būtų galima pagerinti teisėkurinė prasme, administracinė prasme šiai kitokiais atvejais. Much, uh, your, uh... Dėkoju už jūsų klausimą. Manau, kad turėtume atskirti tai, e, ką nuveikė e, valdyba, e, spręsdama konkrečius klausimus nuo to, ką galima būtų nuveikti potencialiai, kad galima būtų imtis pertvarkymą, pertvarkymo valdyba turi uh, gauti konkrečias bylas. Pastaruoju metu sulaukta penkių atvejų. E, Banko populiar atveju, e, kur implikacijos buvo viešajam sektoriui, e, Šis e, bankas buvo sėkmingai pertvarkytas. Kiti atvejai buvo du e, saliginai maži Latvijos bankai ir du nedideli Italijos e, bankai. Nebuvo pertvarkos imtasi dėl tų bankų, nes nebuvo viešojo intereso, nebuvo jokių kritinių funkcijų, kurias būtų reikėję ginti ir likvidavimas buvo veiksminga ir e, patikima strategija. Iš e, sėkmingų e, atvejų galima pasimokyti, kaip dėlėtų pertvarkyti bankus bankų sąjungoje. Galima taip pat pasimokyti ir iš tų atvejų, kai pertvarkymas nebuvo taikomas ir kai nebuvo viešojo intereso kokios tos pamokos. E, e, galite galų gale eventualiai pasirinkti skirtingas likvidavimo alternatyvas e, priklausomai nuo to, kokioje šalyje veikiate. Kitaip sakant, galite pasirinkti iš 19 skirtingų likvidavimo režimų. Ir e, šie likvidavimo režimai skiriasi įvairiose šalyse. E, gali būti taip, kaip buvo Latvijos banko atveju, kai e, du skirtingi likvidavimo režimai buvo taikomi, arba gali būti ir kiti variantai kitose šalyse. Ir tai iškelia aktualų klausimą kad e, mes visada turime turėti galvoje e, tą e, dualistinę sistemą, kada gali būti bendras pertvarkymo režimas, bet 19 skirtingų likvidavimo režimų ir tada galima būtų svarstyti apie tų likvidavimo režimo tam tikrą centralizavimą ar harmonizavimą. Tai nelengva užduotis, tai vienas iš iššūkių, bet uh, E, dabartinė situacija taip pat netenkina. Honas Fernandes dabar paklaus e, socialdemokratų frakciją. Dėkoju pirmininkė. Manau, kad kolega, mano kolega Markus iškėlė įdomią mintį apie tai, ką reikėtų peržiūrėti e, dabar egzistuojant egzistuojančioje pertvarkymo sąrangoje. E, e, matome, kad e, nacionalių pagrindų, panaudojant nacionalinę diskreciją, galima naudoti skirtingus variantus. Ar galvotumėte, kad yra ko pasimokyti, pažiūrėjau, iš banko populiar pertvarkymo atvejo? Dėkoju. E, žinoma, galima pasimokyti iš banko populiar e, espanjol pertvarkymo. E, pirmoji tokia svarbi pamoka tokia. Mes galime Europoje pertvarkyti bankus Ar galima do, e, vietoje sistemiškai e, labai svarbu banką apie 100 e, milijonų eurų turto turintį, ar galima tą padaryti per vieną naktį? Na, šis atvejas rodo, kad galite sėkmingai pasiekti visus pertvarkymo tikslus, taigi bankas e, galėjo jau kitą trečiadienio rytą atsidaryti ir veikti toliau. E, finansų stabilumui nebuvo padaryta žala ir dar daugiau. Visiškai buvo apginti mokesčių mokėtojai. Ne vienas euras iš jų nebuvo, nebuvo panaudotas tame pertvarkime. Ir tai parodo, kad įmanoma e, paslinkti paradigmą nuo bailout į bail-in situaciją. Ir e, tai ir labai svarbu. Ir tai tokia yra pirmoji pamoka. Bet buvo ir daugiau pamokų. E, akcentuota, kaip svarbu, kad e, bendra pertvarkymo valdyba SSM ir nacionalinė pertvarkymo valdyba E, institucija bei e, kitos institucijos privalo labai glaudžiai bendradarbiauti. Kita pamoka būtina e, kad atitinkamos institucijos būtų tinkamai pasiruošusios pertvarkymui, reikia krizių valdymo sistemos, turi būti parengti krizių e, pasirengimo vadovai ir taip toliau. Bet taip pat ir bankai privalo renktis pertvarkymui. Ir e, reikia kurti virtualias e, duomenų svetainės, kad galima labai greitai būtų atlikti vertinimą, atėjus pertvarkymui tam, dažnai nebelieka laiko, e, kad galima būtų e, atlikti tinkamą rizikos e, vertinimą, išanalizuoti banko situaciją, aptarti galimus pirkėjus ir valdžios institucijų pasirengimas ir bankų pasirengimas yra labai svarbu. Na ir e, dar viena paskutinė pamoka - tai e, išspręsti likvidumo pertvarkymo metu problemą. E, ji tinkamai dar nebuvo išspręsta. Banko populiar atveju e, turėjome pirkėją, daug didesnį pirkėją, kuris galėjo užtikrinti likvidumą, bet e, kaip būtų, jeigu bail-in atveju bankas savo išstat, užstatus jau būtų išnaudojęs ir kitą e, e, rytą atidarius banką gali e, prasidėti lėšų atsijėmimo vajus. Ir čia reikia galvoti, kaip šią problemą e, išspręsti. Dviračio išradinėti čia nereikėtų, iš esmės centrinis bankas paprastai e, užtikrina likvidumą per garantijas. Ir žinoma, garantija galėtų taip pat ateiti ir iš bendro pertvarkymo fondo. Ir tai galėtų užtikrinti sėkmingą pertvarkymą. Dėkuoju toliau Ernestui už tą sūnų. Dėkuoju ponui Saurinu už tai, kad jūs mus atvykote. Du trumpus klausimus norėčiau jums užduoti. Uh, Pirmiausias viešo intereso savokos interpretavimas. Žinome, kad praeitėje tai sukėlė kontroversijų, nes kartais dėl interpretacijos priklausė ir galtinės sprendimas. Kaip Jums atrodo, ar čia reikėtų daugiau leisti savo nuožiūrą taikyti kriterijus? Ir antras klausimas - skolos turėtojai, kurie. Da, turi skolą, skolas, kurios e, nukentėjo nuo netinkamos e, pardavimo praktikos. Mes šiuo klausimu esame patvirtinę kelias rezoliucijas. Kaip Jūs ketinate tą problemą spręsti? Dėkuoju. Ačiū Jums už e, Jūsų klausimus. Viešasis interesas ir jo vertinimas, galiu pasakyti, kad da, da, bendra pertvarkymo valdyba paskelbė gairės šiuo klausimu. Reikia įvertinti, ar bankas atlieka kokį nors kritinį, kritinės svarbos vaidmenį, ar galima manyti, kad jam žlugus taip paveiks kitus bankus. Ir taip gal iš tikrųjų reikėtų pagalvoti apie taip, kaip galima būtų aiškiau, konkrečiau apibriežti, kas yra viešasis interesas ir kaip jį reikėtų vertinti. Kol kas mes turėjome tik tai penkis tokius atvejus ir aš manau, kad mums reikėtų dar šiek tiek padirbėti, kad mes susitartume dėl konkretesnės viešo intereso savokos apibriešties. Dėl jūsų antrojo klausimo galėčiau pasakyti, kad tai yra nepaprastai svarbus klausimas, ypač kai galvojame apie vartotojų teisų apsaugą. Ir ta, da Aš manau, kad e, BRD2 padeda mums e, atlikti e, tinkamumo ir tvarumo testus. Tai, kad ne, skola negali viršyti daugiau nei 10 procentų viso turto, negalima daugiau investuoti rizikingus produktus. Uh, Aš manau, kad e, tai yra svarbus žingsniai siekiant apsaugoti skolos turėtojus, ypač mažmeninėme sektoriuje. Ir e, ta bendra pertvarkymo valdyba taip pat galėtų šiam klausimui skirti daugiau dėmesio, galima būtų įvertinti valdybos gebėjimus uh, patikrinti, ar iš tikrųjų laikomasi visų mano minėtų pagrindinių reikalavimų ir ar tas tinkamumo testavimas yra, yra tinkamas. Ir žinome, kad tai svarbu, nes tai gali sutrukdyti net ir tinkamai pertvarkyti banką. Ir galiausiai mums reikia, kad pasikeistų bankų valdytojų uh, mentalitetas. Reikia suprasti, kad e, ta nesažiningos prekybos praktika kenkia bankų reputacijai ir didina jų veiklos riziką. O tai reiškia, kad potencialiai tai gali padidinti ir e, kapitalo veiklos sąnaudas, kapitalo naudojimo sąnaudas. Na kągi, dėkoju Jums jau pasisakė visi, kas norėjo pasisakyti, visi, kas norėjo užduoti jums klausimus, o dabar galiu sutikti jums porą minučių tam, kad jūs galėtumėte apibendrinti diskusiją. Labai dėkoju. Gerbėjai ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai pono ir ponios. Aš norėčiau, baigdamas, padėkoti Jums už Jūsų dėmesį ir laiką skirtą šią diskusiją. Dėkoju Jums už Jūsų įdomius klausimus. Man buvo didelį garbė dalyvauti Jūsų komiteto posėdėje, nes būtent Jūs sukūrėte, pradėjote kurti bankų sąjungą. Aš esu įsitikinęs, kad patyrė finansinio nestabilumo laikotarpį bankų priežiūra ir bankų pertvarkymas yra. Ta, dalykai, kurie labai reikalingi ir aš tikiuosi, aš sugebėjau jums, pristatydama savo ankstesnę darbo patirtį ir kvalifikacijas, įtikinti jūs, kad aš esu tinkamas kandidatas šioms pareigoms užimti. Aš esu pasiruošęs e, naudotis visomis savo profesinėmis žiniomis, dirbdamas e, BPV ir taip pat esu pasiruošęs mokytis tam, kad mes bendromis jėgomis galėtume užtikrinti kuo geresnį darbo, geresnį darbo rezultatą. Jūs galite būti tikri, kad aš ketinu. Ta, e, įsipareigoti viešajam interesui ir taip pat esu pasiruošęs bendarbiauti su jumis, siekiant užtikrinti didesnį finansinį stabilumą ir geresnį bankų pertvarkymo procesą visoje ES. Dėkoju Jums. Dėkoju, dabar paskersime trumpą pertraukėlę ir perėsime po to prie kito kandidato, prie kitų klausimų.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 mūsų trečiuosius e, klausimus ir dabar mes eisime, e, e, susitiksime su kandidatu eiti bendros pertvarkymo valdybos pirmininko pavaduotojo pareigas. Mes susitiksime dabar su ponu Karpentie. Mūsų klausimai šiandien vyksta pagal bendros pertvarkos mechanizmo reglamento 56 tai straipsnį, pagal kurį yra numatyta, kad taryba priima įgyvendinimo sprendimą, skirdama da, valdybos pirmininką, visi pirmininkus ir keturis nuolatinius jos narius, atsižvaldama į komisijos. Pa, a, pasiūlymą ir po to, kai parlamentas patvirtina šį pasiūlymą. Pirmiausia, suteiksime žodį ponui Jandui Karpentie penkioms minutėms, po to jūs galėsite užduoti savo klausimus, kiekvienam klausimo atsakymo ratų skirtos keturios minutės, kiekviena frakcija turės atskirą laiką savo klausimų užduoti, po to jei turėsime laiko, kiti komiteto nariai galės užduoti savo klausimus ir tuomet klausimui yra skirtos po dvi minutės. Ir dabar aš norėčiau pakviesti pono Doka Verpentie pri, uh, uh, pasakyti įžangos žodį, o pabaigoje jis galės apibendrinti diskusiją. Ir tam bus skirtos dvi minutės. Gerbimoji ponė pirmininkė, gerbėjai komiteto nariai, gerbėjai ponai ir ponios, dėkoju Jums už šį kvietimą. Man yra didelė garbė lankytis Europos parlamente. Mes kalbame apie bankų rezoliu... pertvarkymą Europoje, taigi kalbame apie Europos piliečių interesą. Pertvarkyti bankus, kai tai yra reikalinga, e, yra svarbu tam, kad galėtume užtikrinti tvarę ir klestinčią Europą. Tiek dabar, tiek ateities kartoms. Kai mano e, vaikai teiraujasi, ką aš dirbu, ką darau, ką reiškia bankų pertvarkymas, iš pradžių man sunku paaiškinti, kas tai yra ir paaiškinti, kodėl tai yra svarbu jų kasdieniam gyvenimui. Tačiau, tiesą sakant, aš visuomet galvojau apie savo da, tikrąją gyvenimo patirtį. Aš esu išgyvenęs Islandijos bankų griūtį 2008 metais. Tai paveikė da, ekonominę veiklą da, visoje Europoje, ne tik Islandijoje. Aš atsimenu, kad tuomet aš taksi važiavau į Reikjaviko oro uostą ir man taksi vairuotojas papasakojo, kaip jis prarado savo verslą e, dėl tos krizės, kad jis buvo priverstas parduoti savo namą Ir iš, jis taip pat papasakojo man ir apie tai, kaip krizė paveikė jo kasdienį e, šeimos gyvenimą, jo bendruomenės gyvenimą. Ir todėl banko pertvarkymas yra kur kas daugiau nei tiesiog kasdienis darbas. Tai yra pastangos sukurti stabilę Europą. Ir bendros pertvarkymo valdybos sukūrimas e, ir bendro pertvarkymo mechanizmo sukūrimas yra labai svarbus. Mažai kas e, įsivaizduoja, kad uh, Mes dirbame jau keturis metus, tačiau mūsų laukia dar lau, labai daug iššūkių, nes iš tikrųjų kalbame apie labai sudėtingus procesus ir mes negalime dirbti izolacijoje. Turime bendradarbiauti su bankų sektoriais, su nacionaliniais pertvarkymo veikėjais ir su kitomis interesuotomis šalimis. Ir vienas svarbiausių iš jų yra jūs, jūsų parlamentas būtina užtikrinti, kad e, BPV veiktų atsakingai ir e, skaidriai, nes mes turime labai daug įgaliojimų. Ir aš manau, kad kiekvieną dieną dirbdamas galiu Jums pasakyti, kad mes sudėtingomis aplink, aplinkybėmis daug ką jau sugebėjome padaryti. Ir aš ta, e, esu pasiruošęs ir man būtų didelė garbė prisimti dar daugiau įsipareigojimų ir pradėti eiti BPV pirmininko pavaduotojo pareigas. Aš esu nemažai patirties banko priežiūros, banko pertvarkymo sritise ir kaip pirmininko pavaduotojas aš galėčiau dar geriau prisidėti prie bendro pertvarkymo mechanizmo taikymo ateityje. Aš noriu, kad bankai gali būti pertvarkomi, atsi, uh, užtikrint visišką skaidrumą ir taip pat panaudojant visas labai plačias BPV galimybės ir įgaliojimus. Dėkuoju Jums uždėmesi. Dėkuoju ponui De, De Carpentie ir pirmasis klausimą užduos Markus Feber apie pavardų. Ačiū gerbiamas pirmininkė, sveikinu poną Carpentie mūsų posėdėje. Aš kalbėsiu vokiškai, prašom užsidėti ausinę. Das Gericht der Europäischen Union 3 im Jahr 2016 ausgestellte Gebührenbescheide für die Erhebung von Ex-ante-Gebühren bei den Banken. 2019 m. spalio mėnesį buvo priimtas teismės sprendimas dėl ex-ante mokesčių e, vienam Ispanijos bankui. Ir buvo pasakyta, kad tie, e, tos rinkliavas buvo būtinos. Šiuo metu jūs esate E, bendrosios pertvarkymo tarybos generalinėje taryboje. Jeigu tos rinkliavas bus paskelbtos kaip neteisėtos, įtaka bus padaryta visam e, bendrajam gelbėjimo fondui ir jo mastui. Netgi nedidelės klaidos yra svarbios, nes jos gali parodyti, kad bendroji pertvarkymo sistema nėra tokia plati, kaip buvo planuotas. Ar jūs galėtumėte papasakoti, kaip tokio pobūdžio sprendimus e, reguliu... priimsite ateityje? Important, important. Labai dėkoju, iš tikrųjų tai labai svarbus klausimas ir svarbus yra sprendimas. E, e, ir dėkoju, kad jūs apie juos mums priminėte tie sprendimai buvo da, priimti trijų bankų atžvilgių ir viskas buvo da, viskas atsitiko dėl procedūros nesilaikymo. Taip, aš visiškai su jumis sutinku, tai kad aš turėjau apsaugoti BPV poziciją, bet aš taip pat turėčiau atsižvelgti ir sekretariato poziciją. 2016 metais mes stengiamės tiesiog viską gerai suskaičiuoti, nes ta sistema buvo labai sudėtinga ir tai reikėjo daug teisinių jos aspektų išaiškinti. Ir čia daug kas priklausė nuo to, ar teisingai buvo atlikti skaičiavimai. Ir uh, taip ir nustatė teismas, ne visuomet buvo laikomasi procedūrų ir galiausiai buvo nuspręsta anuliuoti tuos tris sprendimus. Tai reiškia, kad BPV turėjo priimti naujus sprendimus dėl tų trijų bankų, tam, kad galima būtų atskirti teisinį pagrindą ir užtikrinant, kad lėšus liktų ten, kur jos ir buvo. Tai yra bendro pertvarkymo fonde. Taip, iš tikrųjų buvo padarytos klaidos ir aš norėčiau ateityje užkirsti kelią to, tokioms procedūrinėms klaidoms. Bet, kaip jau minėjau, nuo pat pradžios buvo siekiama tinkamai atlikti skaičiavimus ir galiu Jums pasakyti, kad skaič, suskaičiuota viskas buvo labai gerai. Procedų, buvo padarytos procedūrinės klaidos ir todėl reikėjo valdybai priimti naujus sprendimus. Ir tikiuosi, kad mes galėsime pasimokyti iš tokios savo patirties. Dėkuoju ir aš noriu užduoti papildomą klausimą. Uh, uh, uh, Taigi, jūs žinote, kad koks yra teismo sprendimas. Jūs sakote, kad tų klaidų ateitie bus išvengta, todėl dėl tos priežasties SRF galės iš, išsiplėsti, kaip numatyta. Ar... Taip, reikia vengti šių klaidų tam, kad procedūros būtų visiškai laikomasi Gal aš nelabai ne aiškiai pasakiau, tai ką norėjau pasakyti, tie sprendimai dėl trijų bankų buvo anuliuoti dėl procedūrinių klaidų. Tai reiškia, kad dabar da, mes turime galimybę atkurti teisinį pagrindą, sugrįžti prie tinkamo teisinio pagrindo ir uh, galime da, užtikrinti, kad lėšos liktų persvarkymo fonde. Taigi aš dar kartą nu, galiu pakartoti, kad uh, uh, bankai nemokėjo įmokų 2016 metais ir iš esmės tai neturėjo pakeisti bendros situacijos. Dėkoju. Toliau Juanas Fernandes, socialdemokratų frakcija. Dėkoju. Pastaruoju metu Jūs dirbote bendroje pertvarkymo valdyboje, todėl aš norėčiau jūsų paklausti apie Banko Popular banko pertvarkymą ir teisinius pertvarkymas proceso aspektus ir apie skaidrumą. Nes žinome, kad sunku buvo gauti informaciją apie papildomas ataskaitas, kuriuose buvo pateikti argumentai, kodėl reikėjo pertvarkyti tą banką. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, gal jūs galėtumėt paaiškinti, kas atsitiko, ar buvo iš tikrųjų problemų su skaidrumu, o gal buvo teisinių problemų. Nes, kiek aš suprantu, BPV teisininkų tarnyba nusprendė taip pat, kad ten buvo kažkokių problemų. Dėkuoju. Ačiū. Iš tikrųjų, po to, kai buvo priimtas Banko Popular pertvarkymo sprendimas, buvo patiktas prašymas susipažinti su dokumentais, tą padarė nukentėję asmenys ir kitos interesuotos šalės. Ir tuomet e, toks prašymas buvo nuodugniai įvertintas ir e, tam tikra informacija buvo suteikta. Tačiau nukentėję asmenys apskundė. De, de, mūsų sprendimą dėl to, kad jis buvo jų nuomonė nepakankamai skaidrus. Todėl mes pato pateikime papildomos informacijos. Ir aš manau, kad kai buvo priimtas pirmas sprendimas, mes įvertinome įvairius to klausimo aspektus, ne tik skaidrumą, bet ir finansinį stabilumą. Ir aš manau, kad mes galėjome apginti savo poziciją, bet kaip jūs visiškai ir sakėte, po to da, ginčio sprendimo komisija nu, pasakė, kad mes turime pateikti papildomos informacijos. Ir da, taip, mes laikėmės tokios konservatyvios pozicijos ir galėjome ją. Ja, apginti. Tačiau po to, kai mes gavome rekomendaciją paskleisti daugiau informacijos, mes tai iš karto padarėme ir beje laikėmės visų mums patiktų rekomendacijų ir gairių ir kitais atvejais. Taigi, iš esmės, galiu Jums pasakyti taip, kad gal iš pradžių reikėjo iš karto da, uh, užtikrinti didesnį skaidrumą, bet aš galiu Jums pasakyti, kad e, kartais sunku priimti tokius sprendimus, nes e, bankas buvo pertvarkomos ir tuomet pagal visą, e, visas procedūras mes turėjome viską labai gerai pasverti ir atgėmės atsakingai. O po poros mėnesių situacija buvo vertinama jau kitaip ir todėl buvo reikalaujama didesnio skaidrumo ir mes į tokį reikalavimą atsižvelgėme. Okay. Uh... Gerai. Luis Gerikano iš Renew frakcijos. Aš atsiprašau, kad pavėlavau, bet aš buvau susitikęs su Venezuelos atstovais. Norėjau paklausti jūsų nuomonės apie deramą SRB intervencijos lygmenį. Iš esmės, mano klausimas būtų toks. Ar tiesa, kad ar teisingai elgiamasi, kad SRB prisima to, laikus tokios atsargumo pozicijos ir faktiškai e, yra nusprendusi, kad viešų interesų labui negalima pateisti daugelio e, kitų pastaro meto bankų žlugimų. Ar aš noriu aiškiai pasakyti, e, Ar nėra taip, kad SRB e, yra priversta imtis veiksmų? Ar ta prasme reikėtų galvoti, kaip perkelti viešuosius interesus, kad SRB iš tikrųjų kištusi į banko pertvarkymą prieš jį likviduojant, nesgi tai yra susijęs su daugumos bankų žlugimo atvejais. Galbūt tokiu atveju Parlamentas turėtų galvoti apie BRD pertvarkymą ir kitokius kriterijus nustatyti. Jūs, aišku, man sakysit, kad reikia tiesiog suderinti likvidavimo sistemą, bet aš tiesą sakant nemanau, kad harmonizuotas likvidavimas, kad atsiras greitai. Mes turbūt per savo kadenciją nematysim to dalyko. Turbūt todėl reikėtų pagalvoti, ar nereiktų išplėsti SRB. Tai bus labai sudėtingas procesas, turėsime užtikrinti vienodas veikimo sąlygas ir turėsime e, bankų e, e, pasinaudojimą valstybės biudžetais mažinti jeigu bankas jau žlunga, tai 2020 metais jo nereikėtų gelbėti. Ačiū. Labai ačiū iš klausimą. Labai įdomus, e, įdomi tema. Pabandysiu atsakyti visus klausimus. Pažvelkime į SRB sprendimus. Pirmasis sprendimas dėl banko gelbimo priimtas po to, kai buvo nuspręsta, kad bankus reikia perleisti nacionalinio nemokumo sistemams. Man atrodo, kad tai yra tik tai dabartinės sistemos padarinys nacionalinės nemokumo procedūros yra default variantas ir reikia galvoti apie banko pertvarkymą. Būtų buvę racionalu išplėsti SRB veiklos apimti, sakoma, bet aš tuo klausimu nenorėčiau komentuoti, būtų sunku atsakyti tokį klausimą. Mes e, turime galvoti apie numatytus lenkščius, numatyti, kada bankus reikia E, pertvarkyti, kada ne, bet pasak, kalbėti yra lengviau negu kažką padaryti. Man atrodo, kad e, bus sunku nuspėti ateitį, ta prasme, kad mes labai didelė dalimi priklausom nuo to, kokios problemos gali iškilti. Ar e, SRB turės pagrindo uh, um, pertvarkyti bankus, kai iškils dar vienas nacionalinio nemokumo atvejs. Ar reikia išplėsti SRB vaidmenį, man būtų sunku pasakyti. Bet jūs teisus esate tuo, kad jeigu reikės keisti šios sistemos viešų interesų pusę, tada automatiškai e, kartelė bus nuleista ir sprendimą galbūt bus galima priimti lengviau ir SRB bus pritaikytas dažniau, e, negu bus pasitikima nacionalinėmis nemokumo procedūromis. Sunku man būtų atsakyti tą klausimą, viskas priklauso nuo teisės aktų kuriejų, bet turi būti sukurta subalansuota sistema. Baigdamas aš galiu priminti, kad yra pora negatyvių sprendimų priimta, bet e, palikti viską nacionalinėms e, sistemoms irgi nebūtų lengva dėl nemokimo režimų. Uh, Aš optimistiškiau esu nusiteikęs, tačiau vis tik tai dar galvoju, kad mes pamatysime gerų pokyčių ir aišku, matysime, kaip nacionalinės nemokumo sistemos gali būti administruojamos bankams. Ačiū. Labai ačiū. Ernest Urtasių žaliųjų vardu. Labai ačiū. Du konkretus klausimai jūs kaip vicepirmininkas būsite atsakingas už e, bendrą pertvarkymo fondą. Norėčiau paklausti, kokie bus pagrindiniai sprendimai dėl trijų eksante įmokų 2016 metais, ko mes iš to pasimokėme. Ir antras klausimas yra vis dar susijęs su Banko Populiar. Šių metų gruodžio mėnesį buvo priimtas sprendimas ar e, kompensuoti akcininkų patirtus nuostolius ar ne. E, turėjo būti priimtas, bet buvo atidėtas tas sprendimas. Gana keista, nes bankų gelbėjimas vyko 2017 metais, dabar jau 2020 metų sprendimo dar nėra. Ir sprendimas atidėtas du kartus. Aš norėčiau tiksliai sužinoti, dėl kokių priežasčių, nes tai įeina į uh, e, SRB atsakomybės rytį. Ačiū, ačiū už tokius klausimus. Aš galiu paaiškinti, kad bankas teismas anuliavo sprendimą dėl trijų bankų. Naujas sprendimas turi būti priimtas, kuris bus pagristas aiškia procedūra ir mes turime galvoti apie tai, kaip svarbu deramai priimti sprendimus. Kol kas Toliau yra kuriamas įmonių sekretoriatas. Mes norime užtikrinti, kad visos reikalingos mm, pozicijos būtų užpildytos ir viskas būtų daroma kaip reikia. Pradžioje buvo gana sudėtinga, aš jau sakiau, kad teisinių požiūrių buvo nelengva atlikti teisingus skaičiavimus ir dėl to susidarė tokia padėtis, kai procesas nebuvo pakankamai apsaugotas ir teismas padarė išvadą, kad reikia priimti metinius sprendimus visiems trims bankams. Ko mes pasimokėme, kaip sakiau, supratome, kad reikia pirmiausia pakankamų išteklių, kad galėtumėm garantuoti deramą sprendimų prieimimą ir taip pat turime pasirūpinti, kad viskas vyktų pagal buhalterinės knygas. Dėl banko populiar mes dabar turėsime daug ką kompensuoti, kaip žinote. Buvo priimtas preliminarus vertinimas ir jau girdėjome, kad tai kainavo milžinišką uh, sumą. Visą tai e, SRB ir kiti turės labai atidžiai įvertinti. Iš tiesų, matome, kad tas procesas užtruko nepaprastai ilgai, dabar artėjame prie jo pabaigos ir jau dabar atsirado optimizmo, kad sprendimas gal galia bus priimtas. Uh, E, galų gale tiek daug žmonių e, su tuo buvo susiję ir reiškia savo nuomonę, svarbu, kad tas nuomonės būtų deramai vertintos. Ir mes tikimės, kad bus galima kuo greičiau ir kropščiau tą klausimą sureguliuoti. Galų gale tai, ką mes matome, yra labai kropštus procesas, kuris leis e, deramai priimti sprendimą. Ačiū. Ačiū. Jeigu norite, galite per dvi minutės apibendrinti diskusiją. Baigiamai žodį pasakyti. Ačiū dar kartą, kad mane pasikvietėt. Man buvo didelė garbė būti čia parlamente. Aš tikiuosi, kad deramai atsakiau jūsų svarbius klausimus, ypač e, susijusius su e, aksantės sprendimais. E, deramas bankų pertvarkymas yra reikalingas visų piliečių interesams. Tai tokiu būdu mes e, galime pasiekti savo tikslų, tam reikia glaudos bendradarbiavimo su visais, įskaitant Europos parlamentą ir aš tikiuosi, kad tas svarbus darbas bus pratestas. Aš norėčiau apsimti dar daugiau atsakomybės kaip vicepirmininkas ir aš galiu Jūs patikinti, kad kaip vicepirmininkas nešiu visą man tenkančią atsakomybę už man paskirtus darbus ir padarysiu viską, ką galiu, kad prisidėčiau prie patikimos, skaidrios. E, E, bendrojo pertvarkymo sistemos sukūrimą. Tai yra labai svarbus stiprios ES ramsis. Ačiū. Ačiū. Šiandien posėdį baigiame, pradėsime rytoj 9 val. Kartu Ekon ir Envi posėdis. Ačiū.